nauji parlamento nariai, 18 naujų parlamento narių. Aš perskaitysiu tų naujų kolegų pavardės ir kai išgirsite savo pavardę, mėly kolegos, atsistokite čia plenarinių posėdžių salė, kad galėtume jūs pasveikinti. Mėly draugai, nauji parlamento nariai, kreipiuosi į Jūs ir prašau atsistoti. Bulgarija, Svetoslav, Kristof Malinov, Ispanija, Vicente Miguel Garces Ramon. Taip pat iš Ispanijos. Vicente Miguel Garces Ramon, Dolores Garcia Hiero Caraballo, Eva Ortiz Vilela, Salvador Sedo į Alabart. Keturi nauji nariai iš Ispanijos, iš Prancūzijos. Du nariai. Yves Cochet ir Jean Roata. Iš Italijos. Gino Trematera. Iš, Lietu, iš Latvijos. Karlis Šadurskis. Iš Maltos. Josef Kušierė. Iš Austrijos. Evald Stadler ir Josef Weidenholzer. iš Lenkijos, Arkadijus Tomaš Bratkovski, iš Slovenijos, Zofija Mazej Kukovič, iš Švedijos, Amelija Andersdotter ir Jens Nilsson, iš Jungtinės karalystės, Antėja McIntyre. Much, Ačiū kolegos ir malonu pasveikinti Europos parlamente naujus narius. Ponios ir ponai. Kitas pranešimas. Sulaukiau iš tarybos pagal 142 darbo tvarkos taisyklę e, prašymą paspartinta tvarka